kliūčių turinčių vietovėse ir bet koks e, pasiūlymas turėtų e, atsižvelgti į e, gamtinių kliūčių turinčias vietovės. Ačiū komisijos nariui, diskusijos baigtos. Šiuo klausimu balsuosime vėlgi po poros savaičių Bruselėje mūsų mini plenarinės sesijos metu. Kolegos, liko dar vienas klausimas darbo atverkė, tai Richardo Ešvarto pranešimas dėl bendro žemės ūkio politikos supaprastinimo žodis pranešėjai. Uh, President. Pirmininkė, komisarė. Esame labai ankstyvose diskusijų stadijose, kalbant apie žemės ūkio politikos reformą po 2012 metų. Šiame pranešime aš pasiūliau keletą principų, kurie turėtų atsispindėti bendroje reformuotoje žemės ūkio politikoje. Akivaizdu, kad žemės ūkio pramonė turi keistis. Ji turi keistis tam, kad atspindėtų tiek šiuolaikinius iššūkius ir taip pat, kad atspindėtų tuos laikus, kurie na, mūsų laukia ateities laikus. Tokie klausimai kaip maisto sauga, rinkos lakumas, klimato kaita ir tai, kad reikia tinkamai patenk, atitinkamai patenkinti viešųjų prekių lūkesčius. Dėl viso to tapo aišku, kad žemės ūkio politika turi keistis tam, kad atspindėtų tuos iššūkius. Taip pat tapo aišku, kad tai, kaip mes taikome ir administruojame žemės ūkio politiką, irgi turi keistis. Statant šiuos principus, kurie turėtų atsispindėti reformuotoje BŽUP, aš tyčia nebandžiau to detaliai aptarti. Tai atsispindės būsimuose pranešimuose. Šiame pranešime aš tiesiog uh, Dvi pagrindinės temas paliečiau. Pirmiausia, kad bendroji žemės ūkio politika turi būti paprastesnė, sažiningesnė ir skaidresnė. Ir taip pat, kad žup kultūra turi pasikeisti. Ateityje reformuotoje bendroje žemės ūkio politikoje turi daugiau dėmesio būtų skiria, turi skiriama rezultatams ir ne, ne daug, per daug, ne, neturėtų būti per daug administracinių naštų ir e, mes ketiname sumažinti administracinę naštą. Turime pirmiausia pasirūpinti, kad pramonės reikalavimai proporcingai atitiktų e, įvertintai rizikai. Taip pat turime derinti tikrinimo standartus ir vengti tikrinimo standartų kartojimo ir procedūrų pakartojimo šioje pramonėje. Taip pat e, galėtų ir turėtų būti savisertifikavimo e, didesnės galimybės šioje pramonėje. Taip pat turime pasirūpinti, kad nuobaudos, kurios taikomos ūkininkams, atitiktų būtų proporcingos pažeidimams. Kai tuo tarpu dabar matome, kad yra taikomos e, nuobaudos pagal um, tam tikrą formulę ir tai realiai netitinka padarytos žalos mastų. Na ir mano manimo vienas pagrindinių bžūp tikslų būtų padėti ir paraginti šią pramonę šaką prisitaikyti prie naujų iššūkių. E, siekiant to, reikia keisti e, bendrosios žemės ūkio politikos kultūrą, reikia pritaikyti lankstesnį, lengvesnį požiūrį, reikia daugiau konsultuoti su suinteresuotais pramonės as, asmenimis, taip pat geriau įvertinti siūlomų reglamentų poveikį, taip pat ši politika turi būti lengviau interpretuojama. Neformuota bendro žemės ūkio politika turi aiškiai viešai parodyti, kaip ši pramonė šaka kuria viešasias e, prekes. Ir taip pat reikia pasirūpinti, kad būtų laikomasi tam tikrų reikalavimų ir reikalinga, kad veiksmingai, sąžiningai būtų e, administruojama ši ūkio šaka. Taigi, e, ponė pirmininkė, yra nemažai būdų, kaip būtų galima to pasiekti. Ačiū. Dėkoju ponui Ashworth. Yra keletas kalbėtojų mano sąraše, norinčių pasisakyti, sureaguoti jūsų pranešimą. Pone Saja pirmoji. Kiitoksia jälleen, arvoisa puhemies. Ačiū, ponė pirmininkė. Žvelgiant iš ūkininkų perspektyvos, administracinė našta privalo būti sumažinta. Ir aš manau, kad šios priemonės yra išties sveikintinos. Daug ūkininkų susiduria su, na, su ta problema, lyg jie, su jais būtų elgiamasi kaip su nusikalteliais, vis taikomos naujos sąlygos jiems, kai tuo tarpu tikrai ši sistema turi būti supaprastinama. rinkos yra labai lakios, jos yra įvairios. Dėl to kyla klausimas, ar na, galime, ar pasiteisins tos priemonės ateityje. Ir aišku, sistema privalo ir, ir gali būti supaprastinta šiuose srityse reikia labai atsargiai elgtis, ypatingai kalbant apie pieno kvotas. Aš manau, kad tikrai galime sukurti naują sistemą tam, kad tos, tos vietovės, kurios susiduria su didžiuliais sunkumais, kad e, tų sunkumų jos išvengtų. Panas Tabačiu. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad e, ši, šis pasiūlymas ir pranešimo filosofija yra labai teisinga bandoma yra padėti, subsidijuoti tuos, kurie yra veikiantys, aktyvūs ūkininkai. Tikiuosi, taip pat manau, kad e, būsimoje apžūp politikoje turėtumėme atsižvelgti į sektorinius šakinius skirtumus. Ir aš tik tai norėčiau e, dar kartą pakartoti, kad yra diskriminuojamos naujosios valstybės narės Yra taikomos bendrijos taisyklės, bet tai nėra tas pats, kas jų pritaikymas valstybės narėse. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Prieš dviejus metus taryba patvirtino reglamentą, pagal kurį tapo privaloma elektroniniu būdu registruoti galvijus. Tam tikrose valstybėse narėse, kur nebuvo mokomos, mokomos subsidijos, uh, E, galvijų augintojai tikrai susidūrė su, didel, su perdėm dideliais sunkumais. Tas, e, ta, demok, ta biurokratija gali atnešti daug žalos, ar tai būtų žūp, ar kokia kita politika. Taigi dėl to šie trys pranešimai yra labai svarbus. Herr Dorfmann steht auf meiner Liste. Bitte. Danke, Herr Vorsitzender, und danke Ihnen. Ačiū, panas pirmininkė. Ačiū kolegos. Ačiū kolega, aš vat atsiprašau už pranešimą. Aš manau, kad bendro žemės ūkio politika yra veikianti politika, tačiau kartais joje per daug biurokratijos yra ir jie apsunkina įvairius bendro žemės ūkio politikos aspektus. Nepamirškime mažų ūkių, smulkių ūkių jiems tenka per didelė biurokratinė našta lyginant su tuo, ką tie ūkiai uždirba. Mes turime taip pat pamastyti apie naujus metodus, apie tokius metodus, kurie leistų supaprastinti įmonių gyvenimą, įmonių, kurios uždirba tik tai keletą tūkstančių eurų. Ir taip pat neturime išleisti iš akių to tikslo, kad reikia vengti ir sukčiavimo. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pono Ašvarto pranešime dėl BŽUP supaprastinimo yra puikių pasiūlymų. E, unikalu yra tai, kad viską žvelgiama pačių ūkininkų požiūrio, tačiau, žinoma, labai e, svarbu laikytis teisės aktų pasinaudojant mokesčių mokėtojų e, pinigais, bet tai yra tik tai priemonė, kadangi tikslas yra gyventi politikos tikslus. Tačiau labai dažnai agentūros supainioja tos du dalykus ir tai daroma kenkiant politikos tikslų gyvenimui. Mums reikia keisti požiūrį. Uh, Ūkininkai yra klientai agentūroms, e, tačiau nereikėtų vadovautis tokia hierarchija. Vieto hierarchijos reikėtų geriau bendradarbiauti, komisija turėtų parengti reglamentą, pagal kurį agentūros taip pat turėtų mokėti baudas, e, jeigu dirba nesėkmingai ir reikėtų užtikrinti galimybę paramos gavėjams e, kreiptis į nepriklausomus teismus. Vengrijoje dabar tokios galimybės jie neturi. Ačiū, panas Šekerski. Ačiū, pirmininkė. Bežopas paprasnimas puikiai mintis, niekas tam neprieštarauja. Supaprastinimas reiškia reikiamas e, patikras, laiko taupimo ūkininkams. Visas skamba puikiai, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tokias situacijas, kai na, galbūt reikėtų eiti kitokią linkmę. Yra sektorių, kur uh, gali būti sunku viską supaprastinti, pavyzdžiui, kai kalba eina apie tabako auginimą, pinių auginimą. siekiant išsaugojantį apsaugą e, kai kuriuose vietovėse su gamtinėmis kliūtėmis. E, reikės kitokių procedūrų, kitokių kriterijų. Pritariu pranešėjo požiūriui, kad ateityje BŽP turėtų būti veiksminga, efektyvi, na, tačiau tai yra e, sunku suderinti su paprastinimu. Panas Jaras. Ačiū pirmininkė. Europos e, žemės ūkio politika turėtų tapti skaidresnė, kad pranešėjo pono Ašvarto mintis nuskambėtų aiškiau, o mintis yra teisinga. Komisija dėjo pastangas bežopę supaprastinti. Manau, jog Tai labai daug laiko, be kita ko, sutaupytų mūsų ūkininkams ir jie turėtų daugiau laiko galėtų skirti maisto gamybai. Todėl tikiuosi, kad BŽP supaprastinimas reikš glaudesnio bendradarbiavimo laikotarpį tarp parlamento ir komisijos. All, floor, so the... Pirmininkas panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti, taigi ponas Piebalks apibendrins diskusijas, prašau. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, supaprastinimas, geresnis reglamentavimas yra komisijos prioritetai. Norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Ashworth už e, puikų pranešimą. Sritis yra sudėtinga ir komisija visiškai pritarė, kad administracinės naštos mažinimas, supaprastinimas e, būtų labai naudinga ūkininkams. Tokiu būdu ūkininkai galėtų daugiau dėmesio ir laiko skirti savo žemės ūkio veiklai. Komisija sveikina siūloma pranešimą. Pranešime yra aptariamos svarbiausios, labiausiai rūpimos ūkininkams sritys, pateikiamos naujos idėjos, pastebėjimai, kaip būtų galima supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką. Per pastaruosius metus komisija pasiekė nemažai pažangos, e, supaprastinant bendrą žemės ūkio politiką. Ir aš norėčiau vieną, rezultat, vieną pavyzdį pateikti. Štobės e, grupėje buvo nustatyta, kad biurokratijos lygis ūkininkavimo srityje e, gali smarkiai sumažėti, jeigu būtų supaprastinama komisijos atliekama veikla. Tačiau supaprastinimas yra vykstantis procesas, darbas tęsis ir 2010 e, na, metais. Be to reikia apmastyti apie žemės ūkio politiką ateityje, Pradėtos yra viešos diskusijos ir mes bandysime visi kartu surasti veiksmingų būdų, kaip būtų galima sumažinti administracinę naštą tuo pat metu išsaugo, išsaugant aukštą ES finansinių interesų apsaugą ir taip pat išsaugant veiksmingą žemės ūkio sektorių. Šiame procese aš norėčiau um, perspėti dėl um, tam, tam tikros rizikos. Ir pateiksiu vieną pavyzdį. Kartais supaprastinimas, e, na, supaprastinimas neturėtų vykti, turi, neturėtų būti vykdomas e, tam tikrų kitų dalykų sąskaita, pavyzdžiui, atsiekamumas. E, pra, pra, praeitais metais situacija buvo gan rami, ne, nekilo jokių esminių standartų, nebuvo jokių epidemijų protrukių, tačiau susiekamumas yra labai svarbus dalykas. Negalime jo atsisakyti dėl to, kad dabar mus ištiko krizė. Taigi aš manau, kad šiame procese mes turėtume būti labai atsargus. Supaprastindami mes tuo pat metu negalime pamiršti, ko pasimokėme iš praeities ir kodėl, dėl kokios priežasties buvo sukurtos vienos ar kitos taisyklės. Taigi komisija šiame procese elgsis labai atsargiai tam, kad nebūtų užmirštos praeities pamokos. Dėkoju. Ačiū komisarui, diskusijos baigiamos, balsuosime po dviejų savaičių Briuselėje per mini plenarinius posėdžius. Kitas posėdis įvyks rytoj, antradienį, balandžio 20 dieną, nuo 9 iki 1, po to nuo 3 iki pusės 9, na ir galiausiai